Iranui reikalauti išduoti Europos žurnalistą arba Turkijai. Arba, pavyzdžiui, jeigu tas žurnalistas, pavyzdžiui, bus sučiuptas, jis bus pagroptas, jis bus įkalintas, ką jūs tuomet pasakysite? Ar mes sakysime, kad mes pažeidžiame Irano ar Turkijos ar kažkokios kitos valstybės teisės? Taigi nevaidinkite poncijaus pila, piloto, nes e, negalime leisti, kad šitoje situacijoje mes ant aukuro paukotume e, informuotojus. Dėkoju. Pone Gomeš, noriu pateikti Jums klausimą pagal žal, mėlyną kortelę. Sutinku su kolega ponu Kuluglu, kad Tai yra politinė institucija ir mes turime atlikti politinį vertinimą. Būtent tą ir darome, sakydami, kad neturėtume Assange išduoti Junktinėms valstijoms. Tačiau kita vertus, mes tikimės, kad Junktinės karalystės e, teismas ir teismai bus remsis Europos e, pagrindinių teisų kartiją ir kitomis, e, teis, kitais teisės aktais remsis teisiniu pagrindu, o ne politinėmis e, kažkokiamis tai, tai priežastimis, kad būtų išvengta išdavimo valstybei, kurioje vis dar egzistuoja mirties bausmė. Ar jūs sutinkate, ponia Kaluglus, tuo, ką sakau? Taip, sutinku. Mums reikia pat Tai mes vis teikėme pareiškimus apie Venezuelą, Turkiją ar ką tik nori, o jūs kolega, kalbate apie teisinės procedūras? Ar buvo atsižvelgiama į e, teisinės procedūras kitose valstybėse, kurie, kurių reikalus kišomės? Kodėl dabar to nedarome? Kodėl? Todėl, kad e, Junktinės karalystės vyriausybė dabar chaose dėl breksito. Vyriausybė stengiasi e, prisidengti Assange'o bylą Tai yra neteisinga. Jūs tur, esate politikai ir jūs turite prisimti politiką e, prieš tą ekstradiciją ar už ją. Ačiū, jūs turite teisę atsakyti. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte man progą sureaguoti. Tai yra teisinis klausimas. Būtent taip yra. Taškas. Tai yra teisinis klausimas. Jeigu jūs ginate politikus, kurie kišasi į teisinės procedūras, tuomet visiškai suprantama ir, ir suprantamas ir pagrind, pagristas, e, e, pagrista nuomonė, nors aš su ją nesutinku, bet tai yra jūsų privilegija jūs galite už tai kovoti ir e, tai teikti, nors tai visiškai prieštarauja tam, e, kaip elgesi ir kaip yra organizuot, savo darbą organizuoja vakarų e, institucijos, kur yra atskirtas teisės aktų leidyba ir teismai. Dėkoju, ponia Miranda. Okay. Atsiprašau, suteikiu Jums dar vieną minutę pakalbėti, sureaguoti jūsų kolegą. Aš norėčiau pateikti klausimą kolegai. Kaipgi su procesais Turkijoje? Ar Turkija teisi, sakydama, jog e, ne, yra, tai yra neteisėta, reikia gerbti teisinės procedūras e, e, Turkijoje ir nesikišti ir kodėl tada mes turime tiek daug pareiškimų, e, kuriais smerkiame procesus Turkijoje. Kodėl? Pirmininkė, norėčiau palikti tik kaip retorinį klausimą. Ar jūs norėtumėte atsakyti? Keletą sekundžių. Ką kolega gina tai yra tai, kad Junktinės karalystės vyriausybė e, turėtų kištis į teisės procesus e, Anglijoje. O tai, ką jūs ginate Turkijoje, tai kad mes e, siekiame kištis. Visiškai sutinku su jūsų kritika, išreikšta kritika Turkijos adresu ir aš norėčiau, kad mano vyriausybė ir kitos vyriausybės aiškiai parodytų ir, pareikš, ir nuolatos reikštų, kad Turkija niekada taps ES nare. Pirmininkė, dėkui. Visos abipusės buvo išklausytos, jūs galite toliau e, ir toliau ginčytis, tačiau turime e, nutraukti šį ginčą ir dabar steiksiu žodį poniai Mirandai. Šį pirmadienį Londone buvau susitikusi su pono Asanžu, tačiau Ir girdėjau, kad buvo pažeista jo teisė į prieglopsti ir tai reiškia, jog yra, iškyla pavojus ir jo asmens ir piliečio teisėms. Ir mes čia turime jį ne tik tai ginti nuo mirties, galimos mirties bausmės, bet ir išsaugoti jo teisę į laisvę, tai yra, kad jis nebūtų uždarytas į kalėjimą. Vyriausybė pažeidė prieglopščio teisę. Ir čia iškyla pavojus, kad e, e, gali būti pritaikytas, e, pritaikyta teisinė nuostata, pagal kurią asmuo gali būti įmestas į kalėjimą. Mes nenorime užkirsti, paskelbti mirties bausmę Ekvadoro e, vyriausybė e, stengiasi, e, e, čia šiuo metu kratosi atsakomybės, tačiau mes e, turime reikalauti, kad Junktinės valstijos, Junktinė karalystė ir Ekvadoras e, e nesielgtų vienašališkai, nes panašu, kad jos e, susitarė, e, tai buvo trišalis susitarimas ir e, E, dabar yra, ne, kyla pavojus, kad ponas Asanžas e, nukentės nuo to jų susitarimo. Pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros, ponė Krečna. Ačiū, ponė pirmininkė, mėlyje kolegos. Šiandien e, balsavome dėl direktyvos, kuri yra svarbi kalbant apie viešojo intereso išsaugojimą ir apskritai visuomenės apsaugą. Tad labai svarbu, kad bet koks stambus skandalas paskeltas nuo 2014 metų, ar tai būtų LuxLeaks ar Panama dokumentai, būtų ir toliau skelbiami, siekiant būtent apsaugoti tą viešąjį interesą. Ir manau, kad Julianas Ašanžas yra didvyris. Dabartinė situacija tikrai labai rimta. Labai svarbu tinkamai apsaugoti informatorius ir tai pasakytina ir apie Asanžą. Mes žinome, kas šiuo metu vadovauja jungtinėms valstijoms. Dėl to labai svarbu, kad Asanžas nebūtų išduotas jungtinėms valstijoms. Dėkoju. Komisijos vardu dabar kalbės ponė Jūrova. Prašau, užbaigkite diskusiją. Uh, like to... Dėkoju šią diskusiją. Norėčiau pakartoti, kad mes visiškai pasitikime Junktinės karalystės teismų profesionalumu ir aš lieku įsitikinusi, kad pagrindinės teisės E, laisvo teismo, e, nešališko teismo sprendimo e, teisė bus, principas jo bus laikomasi. Dėkoju. Ačiū. Dabar tarybos atstovė. Norėčiau užbaigti diskusiją padėkodama už progą padiskutuoti šiuo tikrai svarbiu klausimu. Mes visi labai dėmiai stebime įvykius susijusius su pono Asanžo byla. Dar kartą dėkojame už jūsų dėmesį. Pirmininkė, ačiū. Baigiu debatus šią temą. Baigiame mūsų, aptarti mūsų darbo atvarkę šiandieną. Pratesime darbą rytoj 8.30. Darbo atvarkė buvo paskelbta Europos parlamento svetainėje. Šis posėdis yra baigiamas ir linkiu visiems ramios nakties.